klausimų ir toliau e, sesija pra, bus e, pratesta rytoj nuo 9 valandos iki 3. Darbo tvarkė paskelbta, ją rasite Europos parlamento.